liebe kolleginnen und kollegen! ich darf äh, die sitzung des haushaltskontrollausschusses eröffnen. ich darf zunächst äh, fragen ob es änderungswünsche zur tagesordnung gibt. Äh, pradedame biudžeto kontrolės posėdį. Ar yra pastabų dėl darbo tvarkės? Ne. Tuomet noriu atkreipti dėmesį į jūsų įvertimo režimą. Taip pat priminti, kad posėdis yra transliuojamas internetu. Šiandien kalbame apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Ir man labai malonu, kad pas mus atvyko Graikijos ministras, ponas Staikūras, kuris atstovauja šiandien tarybą. Pagal sutartį vykdome biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą, pagal kurią taryba turi pateikti rekomendaciją dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Ar parlamentas gali tai daryti ar ne. Ir čia dabar turime ministras Taikūrą, kuris užsieima šiuo klausimu. Mes žinome, ką tai reiškia. 80 procentų ES biudžeto yra bent pagal, vykdoma pagal bendrąjį valdymą, tai yra administruojama e, valstybės narėse ir regionuose valstybės narės vaidina svarbiausią vaidmenį, svarstant klausimą, kaip geriau valdyti lėšų panaudojimą. Audito rūmai nustatė, kad e, klaidų lygis didėja, pavyzdžiui, e, kaimo plėtros finansavimo srityje, ypač e, svarbu ieškoti galimybių pagerinti lėšų valdymą valstybės narėse. Todėl man labai malonu, kad e, pirminkaujančios valstybės atstovas e, turėjo galimybių atvykti pas mus ir mes galėsime tiesiogiai kalbėti su tarybos atstovais, nors iš esmės mes žinome, kad taryba nėra atsakinga už atskirų valstybių narių situaciją. Taryba yra viena iš teisės leidėjų, turi teisėkuros vaidmenį, tačiau Žinoma, mes jūs kreipiamės kaip į vieno iš regionų atstovą taip pat. Ir prieš suteikdamas jums žodį norėčiau taip pat pasveikinti pas mus atvykusi komisijos narį Šemetą. Labai gerai, kad komisija reguliariai su mumis susitinka, kadangi mūsų su komisija yra bendra atsakomybė šioje srityje, turime pasiūlymų dėl pagerinimų, patobulinimų, turime kartais kritikuoti, mm, nes komisija yra kaltinama kartais už dalykus, už kuriuos ji nėra atsakinga, tačiau kartu turime mes dirbti ieškodami mm, būdų pagerinti situaciją. Deja, dar neišsprendėme klausimą dėl tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimo. Tai aš mm, noriu iškelti šį klausimą taip pat. Yra, aišku, skirtingų nuomonių šią temą. Tikiuosi, kad galų galia mums pavyks susitarti. Ir aš norėčiau patvirtinti dar kartą biudžeto kontrolės komiteto poziciją. Mūsų pranešėjo Ivano nėra e, čia dabar, tačiau šį klausimą jau šią savaitę aptarėme. Mes manome, kad biudžeto, tarybos biudžetas turi būti taip pat patvirtintas kaip ir kitų institucijų, nes negali būti e, institucijos biudžeto, kurio negalėtų parlamentas kritikuoti ir analizuoti. Taigi, ministrė, jums aišku šis klausimas pažįstamas, tačiau aš norėjau priminti ir priminti mūsų komiteto poziciją šio klausimo. E, taigi, kolegos, tarybai pirmininkaujantį Graikiją pradėjo šį darbą sudėtingų metu, o e, jums, ministrė, galiu pasakyti, man malonu, kad e, jūsų šalis paskelbė pozityvių statistinių rodiklių po ilgelių, ilgų e, metų, kuomet kentėjo piliečiai. Parlamente mes nekart aptarnėjome trejoto vaidmenį, apie tai, kokios priemonės yra protingos ir teisingos, tačiau komitete dauguma mano, kad gera biudžeto kontrolė visose valstybės narėse yra geriausias būdas išvengti valstybės skolos krizių ateityje. Todėl biudžeto kontrolė yra dalis demokratinės kontrolės Ir e, būtent tai apsaigo žmonės nuo to, kad jie per daug neįsiskolintų, jeigu vykdoma tai teisingai. Taigi dabar norėtume steikti Jums žodį, ministrė, prašom. Mr. President, ladies and gentlemen. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, gerbėmiai Europos parlamento nariai, komisarė šiame metu, ponios ir ponai. Man didelė garbė pristatyti jums tarybos rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo komisijai dėl 2012 metų biudžeto. Tai nepaprastai svarbu užtikrinant Europos finansų valdymo efektyvumą ir užtikrinant biudžeto įvykdymą. Taryba skiria didelį dėmesį ES tinkamam lėšų valdymui. E, per pastarosius mėnesius, remiantis e, Europos auditų rūmų e, kasmetinę ataskaitą ir patikinimo pareiškimų pagrindų taryba išnagrinėjo šią problemą e, dokumente, tai yra rekomendacijose, kurios buvo patvirtintos antradienį ECOFIN taryboje, e, numatomos rekomendacijos. ECOFIN taip pat patvirtino rekomendacijas e, nepriklausomoms agentūroms, vykdomosios agentūroms ir bendrosiams įmonėms. Juose išdėstyta tarybos nuomonė dėl to, kokias priemonės turėtų nedelsiant būti įgyvendinamas. Šiame kontekste taryba taip pat dar kartą pakartojo savo norą, kad finansų valdymo sistemose kiekvienais metais būtų siekime pažangos ypač kaip kad minėjo pirmininkas, kadangi klaidų lygis išlieka aukščiau negu reikšmingumo lygis ir yra aukštesnis negu 2009 metais. Tai nepaisant to, e, kad e, kai kuri to padidėjimo dalis yra susijusi su audito rūmų pakeista klaidų skaičiavimo metodika. Leiskite man pristatyti pagrindinės e, tarybos e, rekomendacijų išvadas. Visų pirma, taryba sveikina e, audito rūmų besalginę nuomonę dėl įsipareigojimų pajamų ir administracinių išlaidų sąskaitų teisingumo. Tačiau taryba išreiškė susirūpinimą, kad svarbiose politikos rytise, tokiuose kaip kaimo plėtra, e, sanglauda ir mokslo tyrimai, e, klaidų lygis tebėra per aukštas. Taryba tuo pat metu pastebi, kad priežiūros ir kontrolės sistemos tik dalinai e, užtikrina operacijų teisėtumą ir tikrumą. Taryba supranta, kad geresnės išlaidos ir tinkamas e, lėšų finansinis valdymas yra ypatingai svarbus. E, yra ypatingai svarbus tam, kaip visuomenės supranta e, veiksmus finansuojimus iš ES biudžeto. Todėl taryba reikalauja, kad rekomendacijos būtų pilnai įgyvendintos. Iš, taryba išreiškė nusivylimą situaciją kaimo plėtros rytyje, kur klaidų norma išlieka vis dar per aukšta. Šiame kontekste taryba dar kartą kartoja, kad komisija privalo stiprinti savo bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, teikti tikslingesnės gairias, užtikrinant e, veiksmingumą ir efektyvumą ir įgyvendinant e, veiksmingas pataisomasias priemonės. Taryba taip pat atkreipia dėmesį į audito rūmų pareiškimą, kad e, nacionalinės institucijos turi turėti pakankamai informacijos siekiant ištaisyti ir klaidas. Taigi e, kontrolės struktūros, įskaitant ir audito pajėgumai, turėtų suvaidinti svarbu vaidmenį siekiant užtikrinti ES biudžeto veiksmingą apsaugą. Čia turiu pasakyti aiškiai. Aišku, e, norint, kad e, patobulinimai būtų matomi, e, reikia tam tikro laiko. Supaprastinimas ir taisyklių suvienodinimas, paramos sąlygų aiškus išdėstymas e, suvaidina ypatingai svarbu vaidmenį siekiant gauti auditorumų besąlygišką nuomonę. Naujų kontrolės priemonių taikymo galimybės suteikia naujas galimybės užtikrinant e, taisyklių laikymasi. Komisija jau yra įgyvendinusi keletą svarbių priemonių, tačiau daug ką dar reikia nuveikti viešųjų pirkimų srityje, ypač ten, kur taikomas pasidalijamasis valdymas su valstybėmis narėmis. Viešųjų pirkimų procedūrų supaprastinimo procesas turi tęstis. Taryba skatina komisiją ir valstybės narės toliau derinti savo taisyklės, kad galima būtų sumažinti klaidų riziką. Paprasti reguliavimo mechanizmai drauge su geresnėmis gairėmis visomis, visoms suinteresuotom šalims turi užtikrinti veiksmingesnį biudžeto panaudojimą. Savo kasmetinėje ataskaitoje už 2012 metus audito rūmai e, daug dėmesio skiria finansiniams pataisimams ir susigražinimo mechanizmui. Tai e, yra svarbu ilgalaikiam ES biudžeto vykdymui. Taryba ragina komisiją ir toliau kur reikia, skatina taikyti pataisomasias priemonės. To mechanizmo taikymas e, leidžia užtikrinti didesnį skaidrumą ir optimizuoti ES lėšų išlaidas. 4,4 milijardų e, eurų pataisimai 2012 metais lyginant su 2011 yra veiksmingo darbo įrodymas. 2009-2012 metais e, tokių korekcijų e, dalis e, sudarė 2 procentus. Šiuo metu šis skaičius yra 3,2 procentai. E, taryba ragina komisiją taikyti prevencinės priemonės ir griežtai laikytis e, taisyklių, kurios numato mokėjimų sustabdymą, jeigu aptinkamas jeigu aptinkami e, operacijų neteisėto ir e, neteisingo atlikimo faktai. Taryba pabrėžia, kad komisija turi pakankamai dokumentų, kurie leidžia užtikrinti uh, tinkamą lėšų panaudojimą ir atskaitomybę visuomeniai. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad taryba aukštai vertina auditorumų darbą, vertinant ES biudžeto pasiektus rezultatus. Dar daugiau, kaupiantis e, e, įsipareigojimams asignavimams, e, taryba ragina komisiją parengti ilgalaikės grinųjų pinigų srautų prognozės ir šią kryptimį einant taryba sutinka su audito rūmais, kad būtina sustelti ties veikla. Tam reikalingi e, efektyvus mechanizmai bei patikimi duomenys siekiant tokią veiklą pamatuoti. E, daugiametė finansų perspektyva sukuria geras priemonės, kurios užtikrintų, kad uh, E, veikla finansuojama iš Europos biudžeto būtų aiški ir gerai matoma. E, ECOFIN taryba rekomenduoja Europos parlamentui suteikti komisijai biudžeto vykdymo patvirtinimą už 2012 metus. Dėkuoju uždėmesį. Thank you very much, uh, Mr. Labai ačiū, ponė ministrė, už įžanginės pastabas. Prieš suteikiant žodį mūsų pranešėjai Markusui Piperiui noriu paprašyti komisijos narį pasisakyti šiuo metu. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, ministrė Staikūros, gerbėjai parlamento nariai. Aš uh, Džiaugiuosi e, subalansuotomis išvadomis ir e, rekomendacijomis, e, kurios pateikė taryba ir noriu padėkoti pirminkaujančiai Graikijai už darbą šioje srityje. Kaip sakiau, antranė ekofine komisija padės valstybėms narėmės tinkamai įgyvendinti naujas programas ir pasinaudoti visomis priemonėmis, kurios numatytos pagal finansinę programą 13-20 metams, kad būtų galima sušvelninti klaidų riziką. Ypač mes raginame valstybės narės panaudoti taisyklių supaprastinimu ir procesų supaprastinimu galimybės nacionalinių ir europinių lygmenių. Tai padės užtikrinti, kad būtų pasiekta pridėtinė vertė efektyviai ir sumažinti klaidų riziką. Komisija, žinoma, savo priežiūros veiklą telks tam, kad būtų galima taikyti E, korekcinės ir preventyvinės priemonės bendro valdymo srityje, kur audito rūmai numatė, nustatė daugiausia klaidų. Tačiau realus ilgalaikis pagerėjimas įvyks tik tada, jeigu valstybės narės prisims savo atsakomybę ir prievalės, kalbant apie ES lėšų valdymą ir kontrolę pagal bendro valdymo sistemą. Prevencija visada geriau negu gydimas, ypač kai kalbama apie ES lėšų valdymą apsaugoja mano klaidų. Be teisėtumo ir teisingumo užtikrinimo mūsų programos taip pat turi duoti naudos ES piliečiams. Šiuo metu daug darbo dedama tam, kad būtų galima įdėkti naują rezultatų siekimo sistemą, kad būtų galima stebėti pažangą ir teikti ataskaitas apie rezultatus visose programuose. 318 vertinimo, vertinimo ataskaitos straipsnis bus labai svarbus, vertinant mūsų rezultatus ir komisija yra pasiryžusi ir toliau gerinti šią ataskaitą. Ir pagaliau leiskite pakalbėti apie tris valstybės narės, kurios nepritarė biudžeto įvykdymo patvirtinimui ekofine. Turiu pripažinti, kad man sunku išvelgti skirtumus to, tame, ko jos reikalauja bendroje bendrame pareiškime ir to, kas rašoma tarybos rekomendacija. Mes suprantame, kad visi e, veikėjai turi e, sustiprinti, turi veiklą pataisant klaidas, ypač pačios valstybės narės, kurios yra, pirmiausia yra atsakingos už 80 procentų ES biudžeto. Atminkime, kad didžiausios klaidos pagal bendrą valdymą randamos valstybių narių lygmenių O komisija yra parodžiusi, kad jį tinkamai saugo e, ES fondus. Ir jų pareiškimas atliepia tai, ką sakė komisija, tai yra, kad valstybės narės turi būti labiau atskaitingos. Naujos priemonės, pavyzdžiui, valdymo deklaracijos ar nacionalinės deklaracijos, kurias propaguoja komisija per dedikuotą uh, E, Tarpinstitucinė darbo grupė yra gyvybiškai svarbia šią prasme ir turi būti naudojamos visų finansinių veikėjų, e, siekiant užtikrinti visišką skaidrumą. Todėl, nors e, tos šalis nes, nepritarė rekomendacijoms, aš tikiuosi, kad tos trys valstybės narės pritars komisijai, rems komisiją, užtikrinant, kad biudžetas būtų valdomas ir kontroliuojamas tinkamas visų susijusių pusių nacionalinio prasme ir visos ES mastu. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė komisarė. Dabar pirmiausia, steiksime žodį mūsų pranešėjai. Prašom, Markus Piperis. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pone ministrė, pone komisijos nariai. Visų pirma, Turiu klausimą dėl darbo tvarkės. Ponas komisijos narys giliai pakomentavo biudžeto vykdymą. Na, o aš norėčiau jūsų paklausti, ar aš turiu komentuoti savo pranešimą, ar turiu reaguoti į tai, ką sakė e, komisijos narys ir ministras. Šiaip ar taip norėčiau padėkoti ponui ministrui už jo pranešimą. Suprantu, kad dabar Graikijoje yra gyvendamos reformos ir aš jums linkiu ko geriausios kloties įgyvendinant tas reformas. Kalbant apie tarybos poziciją, turime pasakyti, jog padėtis yra nevienareikšmiška. Man atrodo, jog taryba rekomenduoja patvirtinti biudžeto vykdymą, todėl kad e, žinome, kad yra žinoma, jog e, padėtis yra pablogėjus ir kad trys valstybės, trys narės, Švedija, Jungtinė karalystė ir e, Niderlandai. Nesutinka e, patvirtinti, tad taryba neturi absoliučiai vieningos pozicijos šio klausimo. Ir todėl, pane ministrė, aš norėčiau pateikti Jums e, kai kurių klausimų nes manau, kad privalau tai padaryti. Jūs kalbėjote apie biudžeto patvirtinimą. Jūs sakėte, kad 2012 metai buvo geri metai. E, turėjote omenyje finansinės pat pataisimus. Bet ką jūs sakote, ką jūs galite atsakyti į e, tokį klausimą? E, kaip jūs apibūdinate padėtį, kuomet e, Keturios valstybės narės yra atsakingos už 60 procentų pakoregavimo. Juk čia kalba sukasi apie ES įvairių fondų naudojimą ir 20 valstybių narių tinkamai viską daro. Tuo tarpu matom, kad e, keturios e, valstybės narės visą laiką daro daug klaidų. Antras klausimas. Auditorumai jau ne pirmus metus jau labai senai netgi pabrėžia, jog valstybės narės pačios turėtų identifikuoti tas klaidas, kurias paskui atranda e, audito rūmai. 60 procentų tų klaidų juk yra identifikuojamas iš principo pačių valstybių narių. Tad e, turint omenyje, jog pakankamai didelė klaidų dalis nėra pastebima valstybėse. Kaip mes galime pasitikėti tų valstybių išvadomis ir kontrolę? Nes e, vėlesniai stadijai paaiškėja, kad daugelis tų klaidų ir pažeidimų turėjo būti identifikuoti pačių valstybių narių, bet nebuvo. Tad ar mes galime pasitikėti kontrolės sistema, tokia sistema, kuomet matome, kad tiek, tiek daug klaidų paliekama. 90 procentų 90 procentų bendro valdymo principas pasiteisina. Tačiau yra tam tikrų valstybių narių, kurios e, netinkamai atlieka savo darbą ir pridaro visko. Ir parlamentas žino tai. Tad kodėl parlamentas turėtų patvirtinti tą biudžeto vykdymą? Ir trečias klausimas, kuris susijęs su dviem pirmaisiais. E, plotų tikrinimas ir tų plotų identifikavimas. Audito rūmai yra nustatę per pastaruosius e, kelius dešimtmečius, jog čia yra buvę daug įvairių problemų. Ir e, komisija turėjo išlygų dėl trijų valstybių narių darbo šioje srityje. Tad matome, kad sistema iš tikrųjų neveikia labai gerai ir nežinome, kaip ta sistema veiks ateityje. Ir todėl, turint omenyje, kad komisija pati turėjo išlygų, kaip jūs galite dabar mums rekomenduoti tvirtinti biudžeto vykdymą? Mes, man dėl to kyla bejonių. Aš žinau, kad tie klausimai yra jums nemalonus, tačiau norėčiau paklausti, kokia padėtis yra Graikijoje, koreguojant duomenis dėl plotų. Ar jūs esate pasirengęs tam atvejui, kuomet, jeigu bus nustatyta, kad buvo pažeidimų, kad, kad Graikija turės gražinti nederamai gautus pinigus. Ir daugiausiai klaidų yra pastebima žemės ūkio srityje, kaimo, kaimo plėtros srityje. Ir naujoji sistema pareikalaus keleto metų, kad būtų tinkamai gyvendinama. Tačiau jau šiandien jūs mums rekomenduojate patvirti biudžeto vykdymą. Kodėl jūs manote, kad ateityje padėtis būtinai gerės? Ir paskutinis klausimas dėl regioninės politikos. Europos komisija dėl regionų fondo ir e, sanklaudos fondo pareiškė, jog turi išlygų dėl 16 valstybių narių šiuose srityse. Tad e, kaip tokiame kontekste jūs galite e, sakyti, jog Europos parlamentas turi patvirtinti biudžeto vykdymą? Dėkoju ponui Piperiui, mūsų pranešėjui. Dabar steiksiu žodį politinių frakcijų atstovams. Pirmasis kalbės ponas Gajer. <clears throat> Dėkoju pirmininkė ponė ministrė, ponė komisarė. Ir aš sveikinu Jūs atvykusius į mūsų komitetą. Noriu Jums padėkoti, ponė ministrė, už tai, kad e, atėjote pas mus ir kad maloniai išdėstėte mūsų komitete tarybos poziciją. Kalbant apie Jūsų pranešime išdėstytą analizę, Aš ją sveikinu. Ko gero, e, tarybos dokumente e, situacija valstybėse narėse niekada anksčiau nebuvo taip giliai išanalizuota. Yra keletas minčių. Jūs kalbate apie tai, kaip valstybės narės turi tinkamai administruoti ir kontroliuoti ES lėšas, apie tai mes e, esame kalbėję ir ankstesniuose pranešimuose. Mes turime taip pat trijų valstybių narių, finansų ministrų laišką dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Ir uh, Ponas e, Piperis jau išsakė kritikos e, valstybių narių kontrolės sistemoms. Daugiau čia pridurti negaliu, visai, visiškai pritariu jo pateiktai analizai, bet aš noriu paklausti, kokias išvadas padarys taryba iš viso to. Čia atrodo yra du galimi keliai. Arba taryba nuspręs stebėti, kaip atsižvelgiama į jos poziciją ir tai reikš, kad valstybių narių finansų ministrai patys tarpusavyje turi susėsti, pradėti kalbėti apie savo atsakomybės rytis ir ką galima būtų ten patobulinti. E, Čia ir sustosiu, galbūt tai yra mm, galbūt iš fantazijos ryties e, mano politinė vaizduotė turėtų čia ir sustoti. Na, yra ir kitas galimas kelias, tai yra suteikti dar didesnės kontrolės galimybės komisijai. E, Mes, kaip biudžeto kontrolės e, nariai, sutiktume, kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus, e, kalba eina apie lėšas, e, kurių pagrindų mes norime pasiekti tam tikrų politinių tikslų ir užtikrinti, kad klaidų lygis būtų kuo galima mažesnis. Bet kaip to reikėtų siekti? tarybos dokumente kalbama apie valstybių narių vaidmenį, atsižvelgiant į visą tai ir iš tikrųjų tai reikštų pažangą. Aš pasakyčiau, kad tai žingsnis į priekį. Komisaras Šemeta ką tik padarė trumpą pareiškimą, iš esmės e, tokia ir e, komiteto pozicija, esame girdėję ir Europos audito rūmų pirmininko pastabas kai jis pateikė mums metinę ataskaitą. Eina kalba apie tas valstybės narės, kurias pačias valstybės narės turėjo pastebėti ir ištaisyti. <clears throat> Aš manau, kad žengiant e, siūloma kryptimi, mes turėtume akcentuoti būtent valstybių narių atsakomybę, leidžiant ir kontroliuojant ES pinigus. Pirmininkas. Dėkoju, dabar pasakys e, ponas Vona. Ačiū, pirmininkė, ir aš e, sveikinu ministrą ir e, komisijos narį. Buvo įdomu klausytis jų pastabų. E, komisaras e, daugiausia susitelkė ties valstybėmis narėmis, tuo tarpu, kai ministras ties komisija. Ir įdomu yra tai, kad Europos parlamentas, kaip dažnai atsitinka, liko viduryje, spręsdamas, e, kas teisus, kas ne trijų e, valstybių narių finansų ministrų laiškas. E, aš nemanau, kai jis, nieko, nemanau, kai jis turi ką nors bendrą su biudžeto įvykdymo patvirtinimu. Tai yra grinai politinis pareiškimas, ypatingai jungtinės karalystės atveju. <clears throat> Iš tikrųjų, 80 procentų išlaidų e, yra valstybių narių reikalas, e, su tuo yra susijęs ir didžiausias klaidų skaičius ir jos atsakingos už to klaidų skaičiaus sumažinimu. E, bet mes turime pasakyti, kad nedidelis valstybių narių skaičius e, kelia didžiausias problemas ir ko gero susitelkti reikėtų ties tomis problematiškomis valstybėmis narėmis. Ir aš noriu paklausti, ar e, taryboje ir tarp valstybių narių yra tendencija ar noras e, daugiau susitelkti su konkrečiomis, e, ties e, konkrečiomis valstybėmis narėmis, ar komisija turi kažkokį planą tai atlikti ir kaip, tai, kaip į tai būtų pažiūrėta taryboje. Ačiū. Ir dar Paulius, Paulius Rubik Ačiū, pana pirinkė. Aš taip pat noriu padėkoti ministrui ir komisijos nariui, nes šis klausimas galų galia rūpi mums visiems. Mes norime įvertinti valstybių narių veiklą tinkamai ir aš džiaugiuosi dėl to skaidrumo, dėl klaidų lygmens. Mes visi turėtume tai vertinti pozityviai. Būtent tai, kad mes viską vertiname, tikriname, viešai pranešame apie klaidų lygį ir šis komitetas, aišku, E, čia diskutuoja viešai, transliuodamas savo posėdį. Todėl tai rodo, kad mums rūpi tos klaidos ir mums rūpi, kad jos nesikartotų ateityje. Taigi, kokių žingsnių galime imtis tuose šalise, ypač kur yra didžiausias klaidų lygis. Kaip siekti pažangos? Man atrodo, kad vienas svarbiausių klausimų yra mokymai, yra atskingų pareigūnų valstybės narėse, kurios reikia geriau apmokyti. Klausimas yra kaip. Todėl mano klausimas, ar turime kažkokių geriausios praktikos pavyzdžių, ar turime statistikos, ar žinių apie tai, kaip mokomi pareigūnai, kokia pasiekta pažanga, ar yra kokiu nors koncepcijų panaudoti technologijas tiek e, mokymo metodų prasme, elektroninio mokymo prasme. Tai galėtų būti vienas iš būdų eiti į priekį, kurti naujus standartus. Taip. Kaip dėl ISO 9000 įdėgymo e, su atitinkamais standartais, e, aš manau, kad mokymo galimybių yra, viskait taip pat ir kontrolės galimybių, jeigu juos tinkamai panaudotume, mes galėtume smarkiai sumažinti klaidų lygį. Ar komisija turi kokį nors pasiūlymų, o taryba, ar taryba turi kokį nors iniciatyvų? Labai ačiū. Daugiau atrodo niekas nenori pasisakyti šiuo metu, todėl pirmiausia, jums ministrė žodis, prašom atsakyti į klausimus. Ladies and gentlemen, thank you very much. Labai ačiū ponios ir ponai už jūsų pastabas komentarus, kritiką ir klausimus. Pasistengsiu atsakyti visus. Pirmiausia, pateiksiu bendrą pastabą. Mes visi, Europos parlamentas, komisija ir taryba, laikomės tų pačių vertybių ir turime tos pačius tikslus. Tai yra veiksmingai saugoti ES biudžetą, gerai, veiksmingai ir skaidriai valdyti ES lėšas, siekti supaprastinimo, aiškumo ir aiškių taisyklių, kad būtų pasiekta atitiktis. Manau, kad turime dirbti kartu, remdamės iš jo pagrindų, veiksmingai, efektyviai, kad užtikrintume, kad ES programos pasiektų tikėtinų rezult... E, norimų rezultatų aiškiai ir matomai. Jūs minėjote, kad trys šalis nepritarė tarybos rekomendacijai taip. Tačiau didžioji dauguma, 25 valstybės narės, pritarė šiai rekomendacijai. Trys valstybės narės pripažino, kad audito rūmų rezultatus, tačiau norėtų, kad būtų daugiau pažangos tvarkant ir kontroliuojant ES lėšas 12 metais. Jos pabrėžia, kad labai svarbu prisimti visišką atsakomybę dėl veiksmingos kontrolės įdėgymo, valdant ES lėšas ir valstybės arėms ir komisijai pasiūlė imtis pildomų priemonių, kad būtų pasiekti geresni rezultatai. Manau, kad savo kalboje aš pasisakiau, pa, pa, papasakojau apie tas, tuos abejonės, tuos pasiūlymus, nes bendrai visi mano, kad reikia ES lėšas naudoti skaidriai ir veiksmingai. Dėl klausimų, kurie iškėlė pirmininkas dėl tarybos įvykdymo, biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Aš žinau, kad tai yra labai svarbus klausimas. Taryba atsižvelgia į Europos parlamento nuomonę ir e, kuri išreikšta keliose plenarinės sesijos rezoliucijose. Noriu aiškiai pasakyti, kad tai, na, ir tai yra bendras politinis argumentas, jog taryba sutinka, kad visos ES išlaidos, skaitant administracinės išlaidas, turi būti tikrinamos e, institucijų, kurios yra atsakingos už biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ir dėl tos priežasties tiek Europos parlamentas, tiek taryba turi būti toje, na, turi sugebėti, turi turėti pakankamai duomenų, kad galėtų analizuoti išlaidas. Taryba kelis kartus yra pasiūliusi formalizuoti mūsų santykius patikimos e, ilgalaikės bendradarbiavimo sistemos pagrindų, kad būtų galima rasti bendrą, bendrus pagrindus e, ir lygiateisius pagrindus. Buvo pasiūlytas e, sustarimo projektas. Dar 2020 metų Liepos rugsėjo mėnesį. Arba pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą dėl bendradarbiavimo biudžeto vykdymo procedūros procese Jis pasiūlytas 11 metų kovo mėnesį. Taryba mano, kad tokį susitarimą dėl procedūrų labai svarbu pasiekti, kad būtų užtikrintas bendras skaidrumas ir atskaitomumas. Ir taip pat būtų laikomasi kiekvienos institucijos kompetencijų pagal e, sutartis. Iš neformalių kontaktų tarp Europos parlamento uh, ir mūsų institucijos pirmininkų ir jūsų atstovų. E, e, kad jūsų institucija nori grįžti prie dialogo. Aš galiu pakartoti, kad taryba yra pasirengusi pradėti diskusijas, kad būtų pasiektas sustarimas su Europos parlamentu šio klausimu, kaip galima greičiau. Toliau dėl nacionalinių deklaracijų. Žinote, kad tai yra sudėtingas klausimas e, su įvairiomis dimensijomis, ką reikia atsižvelgti. Ypač naujasis finansinis reglamentas pradės galioti nuo 2013 metų pradžios, numatė pakeitimus dėl ES biudžeto įgyvendinimo pagal bendrą valdymą. Vienas iš elementų yra nuostata, kad valstybės narės ir jų institucijos atsakingos už tokį lėšų valdymą komisijai teiks valdymo deklaracijas. Be to, savanoriškų pagrindų valstybės narės gali pateikti nacionalinės deklaracijas, jeigu nori tai daryti, pasirašytas tinkamų lygmenio. Kompromisas rastas naujame finansinėme reglamente yra ilgų ir sudėtingų darybų rezultatas. Tarybos nuomonė šis kompromisas sudaro tinkamą pusiausvyrą tarp Europos parlamento ir tarybos pozicijų. Tuo pat metu taryba sutinka dalyvauti tarp institucinės darbo grupės darbe dėl nacionalinių deklaracijų, kuri įkurta 13 metų pabaigoje Europos parlamento iniciatyva. Ši darbo grupė dar nebaigė savo diskusijų dėl rekomendacijų, kurias jį ketina pateikti ir e, vykstančio darbo. Noriu priminti, kad rekomendacijos nėra privalomos ir negali būti taikomas visoms valstybėms narėms vienodai. Nepaisant to, aš tikiuosi, kad konstruktyvi darbo dvasia vyraus darbo grupės posėdžiuose ir ji galės greitai baigti savo darbą. Apskritai, tai dar vienas politinis argumentas, beje, aš, aš tikiu, kad atskaitomybės procedūros ES turi būti sustiprintos, kad būtų galima užtikrinti e, patikimą biudžeto įvykdymą. Tačiau būdai, kaip tai pasiekti, dar turi būti aptarti e, kur kas giliau. Todėl turime palaukti, kol darbo grupė pateiks rekomendacijas. Dėl finansinių korekcijų ir išieškojimo. Kaip anksčiau sakiau, finansinės korekcijos ir išieškojimas yra labai svarbus, saugant ES finansinius interesus ir ES biudžetą. Todėl taryba dar kartą patvirtina savo paramą komisijai, įgyvendinant finansinių korekcijų ir išieškojimo procedūras ir E, surink, e, surinkti, susigražinti visas išlaidas, kurios neteisingas padarytas. Tuo pat metu reikia vengti visų galimų klaidų. Priežiūros ir kontrolės e, sistemų stiprinimas turėtų tęstis. Taip pat ir reikia laikytis griežtos politikos sustabdyti ir nutraukti mokėjimus. Tai taip pat taikytina ir Graikijai, nes jūs anksčiau klausėte ir apie mano šalį. Ir kadangi jūs iškelėte šį klausimą, norėčiau dar tarti keletą žodžių e, dėl to. Auditoriai mano šalies atžvilgių e, turi tam tikrų rezultatų ir jie pateikti e, audito rūmų ataskaitoje dėl kaimo plėtros srities ar sanglaudos politikos veiksmų. Nepaisant to, pastaraisiais metais pasiekta nemenka pažanga institucinėje valdymo ir kontrolės sistemos sąrangoje. Ši pažanga ypač yra realizuojama tokiose sritise, kaip audito intensifikavimo, stiprinant audito strategiją ir supaprastinant procedūras, gerinant teikiamų pasiūlymų kokybę, potencialių paramos gavėjų, gavėjų pusės ir pagerinus audito sistemas, sėkmingai parengtas e, veiksmų planas kompleksiniai paramai. Visi šie veiksmai <laughs> e, e, pagerinti struktūrinių fondų klaidų lygmenį 12-13 metais pagal nacionalinės audito institucijas. Konkrečiai kalbant, atitinkama klaidų, atinas klaidų lygis 12-13 metais sumažėjo iki 2,6 procentų nuo 4,9 procentų per 2011-2012 metų laikotarpį. Taigi, e, finansų ministerija e, tęsia šias iniciatyvas e, šią kryptimį ir daug dėmesio skiria kovos su sukčiavimo koordinavimui, stiprina audito tarnybų funkcionalumą, formuluoja kovos su sukčiavimo strategiją ir toliau paprastina audito procedūras. Toliau, dėl kaimo plėtros ir žemės ūkio. Iš tiesų, taryba pareiškė nusivylimą, nusivylimą dėl klaidų ligmens padidėjimo. Tačiau turime rasti problemų šaknis. Man atrodo, kad audito rūmai tas problemas ir nustatė, nes laikamės tinkamumo kriterijų, tai yra per didelis žemės plotų deklaravimas, nes laikėmės e, aplinkos sauginių įsipareigojimų ir įsigijimų taisyklių pažeidimai. Na, taip pat ir programų sudėtingumas taryba visiškai pritarė veiksmams, turėtų, kur, kurių turėtų imtis komisija ir ragina komisiją bei valstybės narės įgyvendinti greitai sukurtus veiksmų planus ir visas prevencinės ir, prevencinės ir korekcinės priemonės. Komisija jau ėmėsi tam tikrų priemonių. Pavyzdžiui, žemės ūkio srityje komisija e, vykdė sąskaitų gyvenimo procedūras ir per pastarosius penkerius metus veiksmų planai pradėti gyvendinti penkiose valstybės narėse - kaimo plėtros, aplinkosaugos, žvinkistės ir sveikatos srityje 2012 metais parengti veiksmų planai 14 valstybių narių ir išplėsti 13 metais visoms valstybės narėms. Komisija taip pat mus informavo, kad kelios valstybės narės pakeitė savo kaimo plėtros programas, kad patikslintų ar pateik, pakeistų Europos e, Sąjungos finansavimo sąlygas. Na ir pagaliau dar kartą norėčiau padėkoti Jums e, už šį naudingą apsikeitimą nuomonėmis. Man buvo malonu sužinoti, kad e, mums rūpi tie patys dalykai ir mes norime, kad būtų kasmet siekiama pažanga kad būtų sukurtas pagrindas nekvalifikuotai auditorumų nuomoniai. Raginu visas šalis, Europos parlamentą, komisiją, tarybą, auditorumus ir valstybės narės dirbti kartu konstruktyviai siekiant tinkamo finansinio valdymo ES lėšų ir jų kontrolės. Labai svarbu rodyti ryštą ir raginti visus prisimti savo atsakomybę ir atidžiai e, vykdyti savo priežiūros funkcijas. Tolesnė pažanga e, turi būti pasiekta per kelis ateinančius metus. Turime pasiūsti aišku signalą mokesčių mokėtojams ir piliečiams, kad ES lėšos naudojamos atsakingai, atskaitingai. Mes manome, kad naujasis programavimo laikotarpis yra puikia proga pasiekti e, pažangos, supaprastinant e, lėšų panaudojimą ir sumažinant klaidų lygmenį. Panaudoti taip pat reikia technologinės e, galimybės. Tai yra proga suartinti, supaprastinti institucijų bendradarbiavimą, rengiant naujas iniciatyvas, praturtinant dabartinės programas ir apsaugoti geriau ES finansinius interesus. Na ir pagaliau norėčiau e, tarti keletą žodžių graikų kalba. Noriu padėkoti pirmininkui ir jūsų komiteto nariams už pozityvus komentarus apie tas didžiulės pastangas, kurias dėjo Graikijos vyriausybė ir piliečiai su jūsų e, mūsų partnerių pagalba. Graikija pasiekė labai svarbių rezultatų. 2013 metais mums pavyko sustvarkyti su didžiuliu deficitu. 2013 metų skaičiai rodo ženklų pirminį perviršį ir taip pat turime pervišį ir e, einamųjų sandarių balansą. Taigi mes siekiame nugalėti krizę ir toliau dedame pastangas tai darydami. Aišku, tai kainavo labai daug mūsų piliečiams, tačiau tai davė e, pozityvių rezultatų ir e, dėkoju parlamentui taip pat ir linkiu sėkmingo darbo, ateityje, dirbant su biudžeto vykdymo patvirtimo procedūra. Ačiū. Thank you very much. Dėkoju. Thank you very much, Mr. Minister. Dėkoju Jums, ponė ministrė, už Jūsų pasisakymus, už tai, kad atsakėte į mūsų klausimus. Džiaugiamės jūsų pranešimu apie tai, kad taryba yra pasirengusi dirbti ieškant sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Lauksime tokių sprendimų. Mes žinome, kad pirmininkaujančios šalies atstovai visada turi labai daug darbo ir savo komiteto vardu noriu padėkoti pirmininkiaučiai Graikijai kuo geriausias kloties ES mums visiems reikia sėkmės, na, o mūsų komitete visų pirma norime, kad e, veikla tobulėtų ir būtų siekima pažangos. Taigi dar kartą geriausias jums sėkmės e, tame tarpe ir pokyčių Graikijoje, nes visi dirbame mūsų žmonių labai, kaip kad jūs ką tik ir minėjote. Dėkui. We need uh, No, we, it's just okay. Okay, sorry. <laughs> Okay, sorry. Mm -hmm. Are you coming closer? Are you coming? Ja, liebe Kolleginnen und Mėly kolegos, ką tik e, išklausėme Graikijos ministro e, Staikūros pasisakymą. Jis e, atstovauja tarybai, o dabar pasikėsime nuomonėmis su Ispanijos e, finansų ir viešo administravimo ministerijos valstybės sekretorė ponė Marta Fernandės Kūras. E, mūsų pranešėjas ponas Piperis pakvietė jūs, kad galėtume pasikalbėti su jumis biudžeto vykdymo patvirtimo kontekste. Tad e, sveikinu jūs atvykus ir e, reikia pasakyti, kad mūsų pranešėjas panas Piperis turėjo tam tikrų priežasčių jūs pakviesti čia, kad galima būtų pašnekėti apie kai kurias problemas susijusias su biudžeto valdymu ir kontrolė. Žodis ponui Piperą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, sveikiname jūs atvykus, valstybės sekretorė, labai šaunu jūs matyti Džiaugiuosi galimybę, kad galėsime pakalbėti apie Ispanijos konkrečią situaciją. Ispanija, kaip ir Vokietija, yra federalinė valstybė. Na, o mes Vokietijoje dėl Europos socialinio fondo panaudojimo turime nemenkai problemų Vokietijoje. Mano e, pačio e, žemėje e, yra problemų dėl lėšų paskirstimo. E, žinome, kad pastaraisiais metais e, padėtis gerėja, tame tarpe ir Ispanijoje, tačiau vis dar turime numatyti veiksmus e, labai aukštame lygyje. 2012 metais 13 milijardų buvo Ispanijoje gauta, bet e, teko atlikti 2,1 milijardo eurų finansinės korekcijas e, E, e, kai kurios iš tų finansinių korekcijų buvo susijusios su išlaidomis, kurios buvo padarytos 2000-2006 metų laikotarpiu. Ir e, man iškyla klausimas dėl to, kodėl tiek ilgai užtrunka atlikti tuos finansinius pataisimus. 2012 metais komisija e, pareiškė tam tikrų išlygų dėl 23 programų, kurios yra vykdomos Ispanijoje. Gal jūs galėtumėte paaiškinti, kas atsitiko ir galbūt iš Ispanijos požiūrio taško regioninės politikos generalinis direktoratas komisijoje e, buvo išreiškęs tų abejonių dėl 23 programų. E, be jokios abejonės jūsų atsakymus e, teks mums pasverti čia, komitete. E, Auditorumai pastaraisiais metais mums nuolat sako, kad apie 60 procentų visų klaidų turėtų būti, būti aptinkama pačiose valstybėse narėse. E, Kai kalbame atskaitomybę valstybėse narėse, tai matome, kad ji remiasi labai nepatikimų pagrindų. Galbūt jūs galėtumėte paaiškinti mums padėtį Ispanijoje, nes e, atskaitomybės institucijos yra aptikusios nemažai problemų ir kaip jūs galvojate galima būtų jas ištaisyti. Pirmininkas, e, dėkoju mūsų pranešėjui Markus Piperiui už jo pasisakymą ir suteiksiu žodį dabar valstybės sekretoriai Martai Fernandės Kūras. Ja, okay. eh, muchas gracias. Buenos días, señores. Dėkuoju. Pana pirmininkė, labą rytą visiems. Aš e, čia dalyvauju kaip e, Ispanijos biudžeto, e, kaip Ispanijos viešo administravimo ir biudžeto valstybės sekretorė. Būtent ši ministerija tvarko užsijima visais klausimais susijusiais su įvairių ES fondų panaudojimu. Aš visų pirma norėčiau padėkoti už uh, kvietimą dalyvauti šiame posėdėje ir pakomentuoti tai, kaip pas mus yra įsisavinami tie fondai. Man atrodo, jog tie aspektai yra be galo svarbus mūsų valstybei. Todėl, kad Ispanija e, yra per ilgus metus gavusi daug paramos iš ES ir kaip jūs galite konstatuoti, jeigu buvote Ispanijoje, Ispanija iš tikrųjų e, įsisavina labai daug tų e, lėšų. Pasiekti rezultatai iš tikrųjų yra įspūdingi ir mums pavyko jų pasiekti ES įvairių fondų dėka. Tačiau aš komentuosiu e, ne tai dabar, o komentuosiu būtent e, šių lėšų įsisavinimo aspektus ir administravimo aspektus. Aš norėčiau pabrėžti, jog padėtis smarkiai keitėsi palyginus su ta, kuri buvo prieš Ispanijos stojimą į Europos e, sąjungą. Labai daug kas pasikeitė pas mus ir e, Ispanija lankščiai prisitaikė prie įvairių pokyčių E, parodė daug politinės valios ir aš noriu pabrėžti, jog Ispanija dėjo labai daug pastangų. Aišku, daug kas galbūt yra nustebę, kad 2012 e, m. komisijos ataskaitoje yra pasakyta, jog e, yra finansinių pataisimų dėl programų dėl 2000-2006 metų laikotarpio ir kad yra pakankamai didelis skaičius e, tokių pataisimų. 2012 finansiniais metais e, Ispanija audito rūmų yra įvardyjama kaip valstybė, kuri e, tas finansinius pataisimus turėjo padaryti tokioms sumoms, kurios iš tikrųjų yra pakankamai e, didelės, tai yra virš 800 tūkstančių, tai yra maždaug apie, apie 1 milijardą eurų. Aš norėčiau pateikti keletą patikslinančių komentarų. 2012 metų finansiniai pataisimai, kurie minimi e, komisijos ataskaitoje, yra susiję su tam tikrais e, prevenciniais e, aspektais dėl mokėjimo signavimo. Ir jie yra susiję su 2000 Jie, jie buvo padaryti iki 2010 e, metų, nes turėjo būti užbaigti vairūs procesai susiję su 2000-2006 metų laikotarpio e, programomis. Tai buvo komisijos e, reikalavimas metodologijos įgyvendinimo pasiekmes. Ir komisija pirmajame priede tai e, patvirtina Manau, kad to mechanizmo taikymas iš principo pasiteisino. Ir manau, kad turime į tai žiūrėti kaip, labiau kaip į sėkmę, o ne akcentuoti tų e, e, rizikos faktorių. 2012 metų padėtis mūsų yra susijusi su dviem aspektais, ir kuriuos pakomentuosiu vėliau. Taip pat Tai susijęs su ketvirto, su reglamento ketvirto straipsnio išaiškinimu. Tai taip pat susijęs su uh, Europos direktyvos dėl uh, dėl viešųjų sutarčių uh, nuostatomis bei jų išaiškinimu. Europos komisija pabrėžė, kad kriterijai būtų, turėtų būti keičiami ir tam tikros išlaidos, kurios buvo visiškai teisėtos, tačiau kurios e, neatitiko e, naujo komisijos išaiškinimo ir naujų kriterijų e, turėjo būti koreguojamos. Pastaraisiais metais Ispanija iš tikrųjų dėjo labai daug pastangų ir e, labai daug dirbo investicijų srityje taip pat tobulindama įvairius aspektus. Ispanijos institucijos reagavo į komisijos pageidavimus ir prašymus ir užtikrino, kad naujos priemonės būtų gyventos kaip galima greičiau ir veiksmingiau. Trečias dalykas - viešumo aspektas. Ketvirtas, ketvirtos straipsnio kontekstas. Tai e, visi dalykai susiję su, taip sakant, vidinė valstybės e, narės E, virtuve turi būti atspindėti šioje srityje. Komisija buvo reguliariai informuojama apie visus mokėjimus. Ir norėčiau taip pat pabrėžti, jog pasak pačios komisijos komentarų auditorumo ataskaitos kontekste. Turime konstatuoti, jog buvo laikomasi biudžetinės drausmės. Komisija taip pat reko rekomendavo e, to siekti ir manau, kad Ispanija tai darė, siekdama tinkamai panaudoti ES lėšas. 2007-2013 metų laikotarpis. Aišku, šito laikotarpio iškyla nemažai įvairių sunkumų. 2000-2006 metų um, įvairūs sunkumai buvo įveikti, buvo daug įvairių papildomų dalykų, papildomų kriterijų ir, ir, ir kitų pasikeitimų ir visos iškilusios problemas buvo išspręstos. Tačiau kontrolės ir valdymo sistema sunkiai dera prie naujųjų projektų ir e, naujo valdymo e, aspektų. 7-13 metų laikotarpiu e, tenka kontroliuoti daugiau negu milijoną įvairių mokėjimų, apie 10 milijonų sąskaitų. 2013 metų laikotarpiu mažiau e, dėmesio skiriama infrastruktūrų ar aplinkosaugos projektams. E, reikia pasakyti, jog kontrolės metodai, kurie buvo naudojami, nebuvo pakankamai veiksmingi dėgiant naują metodologiją. Ir tik tai laikotarpio pabaigoje buvo bandoma paprastinti sistemą decentralizuota Ispanijos valdymo struktūra nepalengvina mūsų užduoties šioje srityje. Dabar yra maždaug 150 įvairių struktūrų, kurios vadina tarpininko vaidmenį, e, tikrinant struktūrinį fondų panaudojimą ir kitų fondų panaudojimą. Apie 2000 paramos gavėjų yra ir dėl to iš tikrųjų reikia daug administracinių gebėjimą, tačiau mes darome viską, kad e, procesas vyktų sklandžiai. Nepamirškime taip pat ir krizės pasiekmių bei asimetrinio jos poveikio pietų Europos valstybėms. Todėl mes ėmėmės ypač intensyvių pastangų spręsti biudžeto iškylusiems klausimams. turėjome spręsti tiek žmogiškųjų išteklių, tiek tikrinimo veiksmingumai aspektus. Aišku, mes turime pasimokyti iš praeities klaidų. Manau, kad Ispanija parodė, jog jinai gali greitai ir veiksmingai prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Manau, kad naujasis reglamentas susijęs su nemažai iššūkių, kuriuos netaip paprasta atremti. Pavyzdžiui, sąlygos eksante, taip pat e, teminė koncentracija, nauji prioritetai, e, e, kova su CO2 išmetalais ir ekonomika be anglės dvideginio bei kiti dalykai. Mes Turime atremti naujus iškylančius iššūkius ir turime tai daryti lankščiai ir skaidriai. Mes e, intensyviai dirbame siekdami supaprastinti valdymo sistemą. Kaip sakiau, pas mus yra apie 150 e, įvairių struktūrų, kurios e, vaidina tarpininkų vaidmenį. Mes norime mažinti jų skaičių ir galų gale norime, kad jų skaičius būtų nedidesnis kaip 10, kurios e, atliktų pagrindinį vaidmenį, o tokių struktūrų maksimalus skaičius galėtų būti 25. Taip pat centriniu lygmeniu turime nemažai ką koreguoti valdymo srityje. Galiu taip pat e, pasakyti, jog e, nepaisant e, kai kurių proceso dalyvių vangumo bei klaidų, negalime sakyti, jog Ispanija kaip valstybė nepakankamai intensyviai dirbo šioje srityje. Manau, kad mes darome viską, kad procesas būtų sklandus. Muchas gracias, señora Fernandez Kuras. Ich öffne jetzt die Diskussion. Dėkojame. Poniai Fernandės Kuras, dabar suteiksime galimybę užduoti jai klausimų, nors e, turime neužmiršti ir laiko. Mums dar teks grįžti prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Aš matau, kad keletas narių norėtų paklausti. Ponas Gajer matau, ponas Derek Von, ponė Gressler. Tik prašyčiau trumpai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pas mus atvykusį komisarą, taip pat auditorumų atstovas ir savame suprantama Ispanijos vyriausybės valstybės sekretorė. Noriu pasakinti ją su tuo, ką ji išdėstė. <clears throat> Dokumentai, skaičiai. Yra, žinoma, sausi, bet mums buvo įdomu išgirsti tai, ką ji gyvai pasakė buvo paminėta, kad e, dėl procesų ar dėl tam tikrų taisyklių e, interpretavimo ar prioritetų kaitos e, būtina nuolat koreguoti. biudžeto kontroliavimą. Turiu tris klausimus. E, dėl komisijos e, įvesto metodologijos pakeitimo. E, ką jūs turite konkrečiai galvoje, kalbėdama apie metodologijos pakeitimą, kurio prašė komisija? Jūs paminėjote taip pat, kad skirtingai interpretuojamas 2001 metų reglamento ketvirtasis straipsnis. Gal galėtumėte plačiau apie tai pašnekėti? Ir pagaliau gal galėtumėte truputį plačiau pakalbėti apie bendrojo finansavimo e, proporcijų e, pokyčius ir kaip tai atsispindi ataskaitose, apie kurias mes kalbame. Pirmininkas, apsiribosime keliais klausimais vienu kartu ir dabar steiksime žodį ponui Gair paklausti. Dėkuoju, pirmininkė. Pone valstybės sekretorė, ačiū, kad atvykote pas mus e, šį rytą. Dėkojame už jūsų apsilankymą ir už tai, kad galime pakalbėti apie padėtį Ispanijoje ir struktūrinių fondų panaudojimą. Tiesą sakant, pereitą vasarą buvau Malagoje kalbos kursuose, dėja kol kas negaliu dar ispaniškai susišnekėti, tenka klausytis vertėjų, bet būdamas ten aš e, mačiau, kiek daug yra atlikta Europos regionų fondų pagalba. Labai aiškus e, pokyčiai, patobulinimai ir e, kaip mūsų komiteto narys e, turiu pasakyti, kad labai džiaugiam, džiaugiuosi matydamas, kad tos lėšos yra panaudotos tinkamai. Aš mačiau, kad didelių pokyčių yra statant promenadą, Malaga dabar yra jau kultūros traukos centras. Mes e, stengiamės e, susivokti ką daugiau galėtume nuveikti bendradarbiaudami su ES institucijomis ir su valstybėmis narėmis, kuriuoms tenka apie 80 procentų biudžeto įgyvenimo, ką galime nuveikti mažindami klaidų lygį. E, mes norime sustelti ties tais e, tomis rytimis, kur daugiausia problemų. E, arba, kitaip sakant, kur e, galima daugiausia pasiekti, sumažinant klaidų lygį e, visoje Europos Sąjungoje. Deja, e, Ispanija yra viena iš tų šalių, kuris susiduria su sunkumai šitoje srityje, ypatingai regionų plėtros fondo panaudojime. E, išorės ekspertai e, mums sako, kad tai yra susijęs su labai sudėtinga administracinė struktūra jūsų šalyje. Ir žinoma, lėšų paskirstimas vyksta keliuose <laughs> skirtinguose administraciniuose lygiuose ir būtent ten įvyksta tos klaidos. E, Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje, Vokietijoje mes taip uh, Taip pat matome panašią situaciją, ten yra be ne 30 skirtingų lygmenų, kur lėšos skirstamos. Panašiai atrodo yra ir Ispanijoje, tad ateityje tikimės e, sukurti paprastesnės procedūras, kurios nulems mažesnį klaidų skaičių. E, ir aš norėčiau paklausti, e, ką centrinė valdžia daro, e, padėdama žmonėms prisiderinti prie tų naujų struktūrų, ar yra rengiami kažkokie mokymai, ar jūs optimistiškai esate nusiteikusi dėl galimo padėties pagerinimo ir ar galvojate, kad ženkliai galima sumažinti klaidų lygį Ispanijoje? E, žinoma, neina kalba apie kažkokią stebuklų lasdelę, e, kuriant naujas struktūras, e, turi būti kažkoks e, pradinis laikotarpis, kol tas darbas įsisiubuos iš tikrųjų. Ačiū, ponė pirmininkė. <coughs> Pasitengsiu kalbėti trumpai. Dėkoju valstybės sekretoriai už jos pateiktą informaciją. Aš noriu paklausti apie tai, ko neišgirdau jos pasisakymę. Tai yra BŽUP įgyvendinimas po 2015 metų, e, tai pasikeis tiesioginių išmokų tvarka. Taip pat noriu paklausti apie žemės klypų identifikavimo sistemą kokių problemų čia jums kyla ir kaip galima būtų tą sistemą patobulinti. Tekstas kolegin Kreslė. Labai ačiū. Toliau pane Kreslė. Labai ačiū. Labai malonu, kad jūs e, ėmėte jauti už žagų, atvykote pas mus pasišnekėti ir mes pasitengsime labai sąžininkai su jumis kalbėti taip pat. Valstybės narės turėjo pačios atrasti dalį tų klaidų. Auditorumai nustatė 60 procentų. Kodėl? Kokios priežastys? Vienas iš klausimus, kuris kyla dėl projektų, kurie yra tiesiog gražus. Juos malonu turėti, nors nebūtinai jie didina augimą. Taigi norėčiau paklausti Jūs apie Ispanijos projektus, kiek jie prisideda ekonomikos augino, augimo Tai yra svarbus veiksnys. Taip pat dar vienas dalykas. Kokiu mastu komisija gali padėti tokiai valstybei narė kaip Ispanija? Pasklausiau įsižanginių žodžių ir iš to jokios informacijos neišgirdau. Ką komisija apčiopiamai daro, kad padėtų Ispanijai atsigauti? Aišku, žinome, kad yra konstitucinių klausimų, tai yra sudėtingi klausimai, tačiau ką gali padaryti Europa? Mes stengiamės modernizuoti struktūras, Jos e, jau egzistuoja gana seniai, galbūt reikia jas organi e, reorganizuoti, atnaujinti. Ačiū toliau, pane Jela Sender. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti valstybės sekretoriai, kad atvyko pas mus mūsų kvietimu ir norėčiau dar kartą paminėti tą pačią problemą dėl vystimosi fondo lėšų ir dėl krizės pavyko peržiūrėti nemažai taisyklių ir saudito rūmais mes sutarėme, kad kai kuriems projektams pavyzdžiui, socialinio fondo projektams. Ir dėl krizės dėl e, reikalavimų mažinti biudžetą, bendrovėms pavyko netgi išlaikyti darbuotojų skaičių. ir tai tam tikrų mastų pademonstruoja, kas blogai Ispanijoje. Mes norime, kad programos prisidėtų prie augimo ir vystimosi, tačiau krizės metu ir priversniais biudžeto mažinimais iš trejato pusės primestais mums tenka ieškoti tas programas įgyvendinti suotingomis sąlygomis ir mums nepavyksta išsaugoti darbo vietų tose bendrovėse, kuriuose tai pavyko padaryti prieš programų taikymą. Aišku, apie šios klausimus mes esame nekartą diskutavę šiame komitete ir norėjau tai priminti ir valstybės sekretoriai. Na, ir dar norėčiau užduoti klausimą valstybės sekretoriai e, apie įvairias kontrolės organizacijas, institucijas, kurios, kurių skaičių bandėte mažinti. Kokiu būdu jūs čia bandote siekti patobulinimo? Lėšų išieškojimas kai kuriais atvejais e, buvo sėkmingas, tačiau ne visais. Ir aišku, kad tokiais atvejais ES biudžetas nenukenčia, bet nukenčia Ispanijos e, e, mokesčių mokėtojai, kada išieškomos lėšos. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau ponas Vonas. Ačiū pirmininkė. Taip pat sveikinu valstybės sekretorių atvykusią pas mus. 12 metais aš vadovau delegaciją iš biudžeto kontrolės komiteto į Ispaniją. Tuo metu nemažai politikų ir spaudos sakė, kad čia mes vyrai lais drabužiais atvyksta pasakyti Ispanijai, ką daryti. Aišku, taip nebuvo, nes delegacijoje buvo ir moterų, ir be to mano kostiumas buvo šviesus visos delegacijos vizito metu. Mes bandėme padėti, mes e, matėme puikių projektų, e, greitai jo traukinių iš Madrido į Valenciją ir vėl gal važiavome, matėme mokymo projektų, kurie buvo puikus. Aišku, mes kalbėjome apie mokėjimų sustabdymą ir korekcijas ir nuolatinė tema buvo problema dėl 150 tarpininkų dirbančių su regioniniu finansavimu. Jūs sakote, kad sumažinote jų skaičių nuo 150 iki 27. Tai gerai. Mano klausimas yra apie tas 27 naujas organizacijas. Gal detaliau galėtumėte papasakoti, kaip jos buvo atrinktos, ar geografinių pagrindų, ar sektorių pagrindų, kaip jos ketinate organizuoti jų darbą ateityje, kad pagerintume regioninio finansavimo rezultatus. Ačiū. Ir paskutinis, e, panas Gariga Poedo, paskutinis mūsų kalbėtojas. Labai trumpai, pirmininkė, turiu du klausimus. Dirkas Vonas, tos delegacijos vadovas, kuomet lankėmės Ispanijoje, minėjo tas kilusias problemas. Ir visą laiką kyla problemų dėl bendrijos teisės aktų ir Ispanijos teisės aktų viešųjų įsigymų srityje. Gal valstybės sekretorė galėtų mums papasakoti, kokiu buvo imtasi žingsnių nuo 12 metų, siekiant sudarinti teisės aktų netitikimus. Ir galvant apie ateitį, norėčiau išgirsti valstybės sekretorės nuomonę apie grinasios finansinės korekcijas. Kaip Jūs manote, ar dėl to nacionalinės kontrolės institucijams bus sunkiau ar lengviau dirbti? Ja, vielen Dank. Ein Bündel von. Labai ačiū. Taigi išgirdome nemažai klausimų, tačiau turime nedaug laiko. Gal galėčiau paprašyti jūsų atsakyti visus klausimus galbūt per dešimtį minučių. Dar mums reikia aptarti nemažai klausimų susijusių biudžeto vykdymo patvirtinimu iki 12.30. E, jeigu prieiks, galbūt kai kurios klausimus galėsite atsakyti raštu. Muchas gracias. Eh. Dėkuoju, pan pirmininkė. Pabandysiu neviršyti kalbėjimo laiko, nors tie klausimai, kurie buvo pateikti, yra labai įvairūs ir e, svarbus. Tai iš tikrųjų svarbus aspektai mūsų valstybei. Pradėsiu nuo pirmojo klausimo dėl metodologinių pakeitimų. Čia norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau pabrėžti tam tikrą, mano nuomonę, semantinį aspektą čia. Čia kalbama apie savanoriška. Sustabdymą. Tai reiškia, kad e, administruojančios institucijos tai padaros savo norų. Komisija nustatė, jog prevencinė kontrolė visuomet yra veiksmingesnis dalykas negu uh, problemų sprendimas paskui. Ir taip, taip yra jau nuo 2006 metų. Ispanija parodė, jog jinai moka būti lanksti ir veikti veiksmingai, apsaugodama finansinius ES interesus. Ir Ispanija veikė labai greitai toje srityje. Nuo 2011 metų mes kalbame apie patvirtintus pataisimus ir jų gyvendinimą. Vienas pusantro milijardo eurų. Tokia yra suma, apie kurią čia sukasi e, kalba. Yra aišku, jog tie metodologiniai pakeitimai turi trūkumų, bet turi ir privalumų. mums labai svarbu, kad būtų užtikrinti aišku numatomumą tam tikrų laikotarpių. Komet yra vykdamas mokėjimas ir kuomet yra įgyvendamos programos, mes pastebime, jog yra tam tikrų klaidų sankopa. Yra klaidų, kurios kaupėsi nuo 2006 metų ir jų kritinė masė gali būti labai didelė paskui tam, tam tikrų metų. Ir tokių klaidų iki 2012 metų buvo daug ir jų bendra suma buvo 1,8 milijardo eurų. Jeigu metodologiškai būtume viską darę tinkamai, tų klaidų būtų buvę mažiau. Ir daugiausiai klaidų buvo susikaupę nuo 2000 iki 2006 e, metų, kuomet tie metodologiniai pakeitimai dar nebuvo taikomi. 2000 <clears throat> e, paskutiniaisiais 2000-2006 metų laikotarpio mėnesiais komisija e, pateikė e, įvairių valdymo pakeitimų. Ir Ispanija juos įgyvendino, buvo pakeisti kriterijai. Mes e, beje išplėtėme apimdami vis, visus federacinius vienetus ir apimdami visas e, regioninės struktūras įgyvendome tas priemonės. Mūsų tikslas buvo, jog naujusios priemonės apimtų visą mūsų teritoriją. Aišku, mes suprantame jau ketvirtojo straipsnio 2011 metų direktyvos ketvirtojo straipsnio išaiškinimas mūsų nuomonė nebuvo visiškai tinkamas. Tačiau aš nemanau, jog Ispanijos išlaidų skaidrumo aspektas kelia kokį nors abejonę ar problemų. 2006 metais komisija beje nepateikė jokių kritinių pastabų dėl mūsų pateiktų išlaidų skaičių. Todėl e, ta, ta kritika vėlesnėje stadijoje paskui buvo mums daug skausmingesnė. Ir e, todėl mes paskui turėjome dirbti labai intensyviai, kad retroaktyviai e, keistume kai kuriuos aspektus susijusius su išlaidomis, be, be, be, kad pateiktume kitokį jų išaiškinimą. Aišku, ateityje reikėtų į tai atsižvelgti ir e, reikėtų turėti omenyje, kad metodologiniai pakeitimai turi e, būti gyvendinami, tačiau kad tam reikia papildomą laiko. Ispanijos specifika čia taip pat yra svarbi. Ispanija yra didelė E, valstybė ir jai reikėjo dėti labai daug pastangų sprendžiant šitos klausimus. Ir mes esame pasirengę ir toliau tai daryti ir e, didinti tų e, išlaidų aiškumą. Bet kadangi tai buvo daroma retroaktyviai, visas koregavimas vyko retroaktyviai, tai kėlė mums kai kurių sunkumų. Norėčiau pasakyti štai ko. Kaip e, sakiau jums, Ispanija visuomet gaudavo daugiau pagalbos e, negu mokėdavo jos biudžetą nuo pat įstojimo į Europos Sąjungoje. Mes esame už tai labai dėkingi ir mes suprantame, koks sverto efektas buvo pasiektas panaudojant ES fondus ir kokią tai turėjo įtaką didinant pajamas vienam gyventojui taip pat tik, tikslinė ir, ir, ir specifinė nauda e, tų fondų panaudojimo mums buvo labai didelė. Tai įgalino Ispaniją siekti bendrų tikslų su kitomis ES partnerėmis, valstybėmis narėmis ir e, Ispanijos valstybė taip pat buvo ėmėsi labai intensyvių pastangų investuodama pati. Ir 80 procentų pas mus už, už investicijos buvo daromos pačios valstybės. 15 procentų investicijų atėjo iš Europos e, Sąjungos. Galbūt šitie skaičiai nepakankamai gerai uh, žinomi. Ir galbūt todėl aplinkosauginiai kai kurie projektai tapo neprioritetiniais ir kai kurie infrastruktūriniai projektai taip pat. Mes tai pripažįstame. Ir mes e, suprantame, jog lyderiavimo aspektas e, struktūrinių fondų srityje taip pat labai svarbus. Bet kita vertus, lankstumo aspektas mums čia taip pat yra esminės svarbos dalykas. Jisai buvo būtinas tam, kad galėtume papildyti tas investicinės pastangas, kurios buvo inicijuotos ES, kad galėtume jas atitinkamai papildyti nacionaliniu lygmeniu. Dabar perinu prie kitų e, klausimų, kurie buvo pateikti. Man atrodo, kad galime tos klausimus sugrupuoti į tam tikras e, grupės. Aš e, putė, puikiai supratau, jog kai kurioms valstybės, valstybėms narėms kyla susirūpinimo dėl valdymo mano valstybėje. Mes turime paprastinti valdymą, be jokios abejonės. Mūsų valstybė yra labai decentralizuota valstybė. Ir vietinės struktūros turi pakankamai didelę autonomiją išlaidų valdymo srityje. Ispanijos vyriausybė labai griežtai įsipareigojo valdymą daryti veiksmingesnį. Aišku, mus saisto mūsų konstitucija kai kuriais aspektais, tačiau mes žinome, jog yra neišnaudoto rezervo, pavyzdžiui, tobulinant e, tarp, tarp žinybinį bendradarbiavimą ar bendradarbiavimą tarp įvairaus lygio struktūrų. Aš optimistiškai žiūriu į reformų procesą šioje srityje. Tai susiję ne, ne tik tai su ES pagalbos panaudojimu, tai susiję su mūsų valstybės valdymo struktūros keitimu. Vyriausybėje mes e, siekiame įtvirtinti daugiau atsakomybės ir užtikrinti maksimalę kompetenciją lėšų valdymo srityje. O tai reiškia, kad struktūros turi būti paprastinamos ir kad turi būti šalinamas bet koks dubliavimasis. Manau, kad e, mes turime nešvai siekti, vengti energijos ir išteklių švaistimo. Mes turime viską supaprastinti ir racionalizuoti. Ir tai bus daroma. Tai jau yra daroma, tai bus daroma ateityje. Lėšų administravimo srityje. Mes, kaip sakiau, turime 150 įvairių struktūrų, kurios užsijima lėšų valdymą ir vadina tarpininko vaidmenį. Tų struktūrų skaičius sumažės iki 27 dešimtų struktūrų e, bus nacionalinės svarbos ir jos e, dirbs sektoriniu pagrindu, o 17 likusių struktūrų bus teritorinės struktūros ir e, kiekviena autonominė administracinė mūsų bendryje turės po vieną tokią struktūrą. Galbūt į kitus klausimus aš atsakysiu raštu. Kadangi mes turime ribotą laiką, tai norėčiau, kad jūs tikrai supratingai į tai žiūrėtumėte ir galbūt į kitus klausimus atsakytumėte raštu, bet labai dėkuoju Jums už dalymasi Jūsų sampratavimus su mumis. Labai ačiū, ponė valstybės sekretorė, kad atvykote pas mus dar kartą e, į neatsakytus klausimus. Jeigu atsakytumėte raštu, būtume labai dėkingi. E, ir e, kadangi taip nusprendėme, tai nesutikinėsi žodžio dabar komisijos nariui, lauksime atsakymų raštu ir pereikime prie kito klausimo. 12 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas Europos komisija. E, žodis ponui Markui Piper pranešėjai. Dėkuoju pirminkė ir aš sutrumpinsiu per pus savo ketintą pateikti pranešimą. E, paminėsiu keletą dalykų, kurių pastaruoju metu gal e, mums ir trūko per keletą paskutinių savaičių ir aš pradėsiu nuo padėkos ir pagirimo komisijai. E, daugelį sričių komisija pademonstravo, kad jie supranta problemas, e, komisija atsižvelgia į GAIR pranešimo daugelį rekomendacijų ir Konkrečiai, kai kalbama apie sankcijų mechanizmus, žemės ūkio politikos ir sanglaudos politikos rytise, e, tai sveikiname, finansinės korekcinės priemonės, e, žemės ūkio srityje, e, tai, ką komisija <clears throat> nuveikusi atidėjimų srityje ir visą kitą, pagerino padėtį ES biudžeto apsauga. Komisija parengė savo pranešimą, jis yra geras pagrindas tolesniam darbui. Vėl žemės ūkis, 2012 metų planas kaimo plėtrai, viršutinių ribų nustatymas ir taip toliau. Visą tai e, lemia geresnę ateitį. Toliau, darbų grafikas, bent jau neformaliai esame girdėję apie tokį būsimąjį e, kalendorių, kaip e, bus įmamasi <clears throat> neto pataisomųjų priemonių, ką komisija ketina daryti per artimiausias keletą mėnesių. Visus tuos žingsnius sveikiname ir žiūrime į tai teigiamai. Tačiau yra didelis bet. Kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtimo procedūrą, tai viso to atrodo nepakanka E, yra dalykų, kurie kritikuoti praeitįje, kai kuriuose srityse yra tam tikrų poslinkių, turime tam tikrų lūkesčių ateičiai, bet šito, ko gero, nepakanka šimtaprocentiniam biudžeto vykdymo patvirtinimui. Na, o kai kuriuose srityse priemonės nebuvo pakankamai nuosekliai taikomos. Mes čia stebime mm, e, komisijos tam tikrą kontrolės e, priemonių atrankos mechanizmą ir mes raginame čia įtvirtinti sisteminį požiūrį, kad komisija į tai atsižvelgtų ir vykdytų kontrolę uh, E, kai kalbam apie nacionalinės institucijas ir galutinius paramos gavėjus. Prašome spręsti tas problemas, ypatingai tose srityse, kur problemų praeitie buvo daugiausia, kur matėme tam tikrą problemų koncentraciją. Ir čia tai nereiškia didesnį biurokratiją, tai reiškia, kad reikia sustelti į tam tikras rytis ir į tam tikras valstybės narės, kur komisija giliau ir aktyviau turėtų įsikišti. Toliau, projektų keitimas, pakeitimas. E, tai, uh, Šito mes čia irgi daugiau norėtume matyti, nes dėl finansinių išteklių panaudojimo, nereikalingų administracinių procedūrų atvejais valstybės narės daug praranda tame tarpe ir palūkanų formą. Žemės ūkio srityje neto pataisamasios priemonės pradėtos taikyti, bet greta to reikia ir sankcijų. Pavyzdžiui, jeigu ta pati klaida kartojasi metų metus, tai tikrai, kai tokias klaidas kartojasi, turi sekti ir sankcijos, ne vien tik tai pataisomosios priemonės, bet kažkas daugiau negu tai. Ir konkrečiai aš čia kalbu apie <clears throat> žemės klypo identifikavimo sistemą. Toks uh, pavyzdys galbūt padėtų, jeigu aš nuolat e, pastatau automobilį <clears throat> neleisnoje vietoje ir gaunu už tai baudas e, metai po metų. Tai aš jas tiesiog sumoku ir nieko neatsitinka, bet e, jeigu bus užrakinti mano automobilio ratai, tai tada aš turėsiu tą problemą spręsti jeigu kažkas iš tikrųjų nėra pataisoma po kažkiek laiko, komisija privalo įsikišti stipriau. Toliau. <clears throat> Audito rūmų reikalai. Atėjo laikas audito rūmams reaguoti. Mums reikia iš jūsų atitinkamų uh, ataskaitų apie valstybės nares. Kol to neturėsime, mes negalėsime irgi įsigilinti į tas detalės ir tinkamai vykdyti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Norėtumėte, kad jūs, e, norėtume, kad jūs gerai suprastumėte, kad uh, mes matome problemų tam tikrose valstybėse narėse, kur ištekliai valdomi pasidalyjamai. Ateityje tokių pažengimų neturėtų būti. Norime pareikšti išlygas dėl žemės ūkio, dėl kaimo plėtros, visa tai yra susijęs su pasidalimuoju valdymu. Ir aš noriu pasakyti, kad e, tos išlygos turėtų būti adresuojamos tiesiau valstybėms narėms. Žinoma, komisija yra sutarčių sergėtoje, bet jeigu mes keliame geltoną kortelę komisijai, tai reiškia jau oranžinė kortelė valstybėms narėms. <clears throat> E, manau, um, E, kad mes įsiklausysime į komisijos nuomonę apie tuos dalykus, kurie nepakankamai pranešime yra atskleisti, mes tuos dalykus pataisysime. E, Ką, kalbant apie biudžetų vykdymo patvirtinimą, žinoma, yra du keliai arba praleisti, arba sustabdyti. <clears throat> Ir e, labai dažnai e, ir buvo elgiamasi taip, kad e, metai po metų būdavo E, tas patvirtinimas suteikiamas, bet dabar iškyla didelis klausimas, o kas turėtų stebėti, kas vyksta toliau, kas turėtų toliau kontroliuoti. Aš nemanau, kad e, komisija demonizuos e, tokį požiūrį. E, e, komisijas e, generalinių direktoratų direktoriai e, ne visada pateikia šimtaprocentinės e, biudžeto vykdymo deklaracijas. Tad visai galimas dalykas, kad ir mes tokias išlygas e, tam tikrose politikos rytise turėtume turėti galimybę pareikšti visiškai teisėta iš mūsų pusės reikalauti to tinka mūsų vaidmenį. E, Nesprastumte manęs neteisingai gali būti taip, kad mes suteiksime biudžeto vykdymo patvirtinimą, gal buvo e, E, gandų, kad to nepadarysime, jį atidėsime. Taip gali atsitikti, kad mes suteiksime tą patvirtinimą, bet <clears throat> jeigu taip įvyks, tai mes norėsime, kad tos išlygos būtų labai aiškiai suformuluotos, nes mes norime toliau dirbti solidesnių pagrindų. E, aš manau, kad e, tokią nuolaidą Europos parlamentui jūs galėtumėte padaryti. Lauksiu dabar jūsų ir kolegų pasisakymų. Okay, thank you. Ja, vielen Dank. Ačiū pranešėjui. Dabar kreipiamės į komisijos narį. Aš pats nieko nekalbėsiu, iš karto žodis komisijos nariui. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkuoju pranešėjai už įžanginį pasisakymą, gerbiami, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, noriu aiškiai pabrėžti, kad komisija iš esmės pritarė pranešė išsakytiems nuogastavimams ir apibūdinamams dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo 12 metų. Komisija mano, kad nepaisant visų pastangų, siekiant veiksmingai įgyvendinti ir apsaugoti ir pasąjungos biudžetą, auditorumų nustatyta klaidų lygis turi mažėti. Pastaraisiais metais komisija įgyvendino įspūdingą rekomendacijų skaičių, rekomendacijų pateiktų audito rūmų, tačiau klaidų lygis vis dar atspindi situaciją, kuri reikalauja tolesnio gerinimo. Kodėl susidurime su tokia situacija 2012 biudžeto metais? Aš dar kartą nekalbėsiu apie audito rūmų metodikos pakeitimus. Pabrėšiu, kad didžiausia klaidų lygio dalis – kyla valstybių narių lygmenių programoms, kurios, kurios vykdomos e, taikant bendrą valdymą. Tai nereiškia, kad valstybės, na, tai reiškia, kad valstybės narės turi galimybę imtis atsakomybės ir vykdyti e, tą darbą, tačiau tai, tai reiškia, kad e, jos turi imtis veiksmų. 311 straipsnis Tai aiškiai sako taip pat ir finansinis reglamentas taip sako. Todėl komisija mano, kad, kad geltona kortelė rodyti komisijai tai, tai dėl pat, pas, paskelbent politinės abejonės, kaip sako pranešėjas, tai tas pats kaip rodyti geltoną kortelę teisėjui, o e, e žaidėjams, kurie nesilaiko taisyklių, nieko nedaryti. Dėl tos priežasties aš jau aiškinau pranešėjui, kad politinės abejonės, kurios jisai siūlo dėl 70 procentų biudžeto, ar tai yra žemės ūkio ir regioninė politika, nepasieks to tikslo, kurį jis nori pasiekti priešingai. Kyla klausimas dėl komisijos autoriteto ir teisėtumo kitų finansinių veikėjų atžvilgių ir apsaugomi tie, kurie pirmiausia turi sustiprinti pažang, e, pastangas, kad sumažintų klaidų lygį. Dabar norėčiau grįžti prie pranešimo dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo projekto ir veiksmų, kurios, kurių turėtų imtis komisija, kad išspręstų pagrindinės problemas. Kai dėl naujosios audito strategijos, tai jau dabar galiu pasakyti, kad ji bus pateikta detaliai kitam biudžeto įvykdymos patvirtinimo procesui kaip reikalavome rezoliucijos projekte. Nuo 2009 metų struktūrinių fondų direktoratai skiria išteklių, kad įvertintų nacionalinio audito institucijų darbo patikimumą. Iki 13 metų pabaigos audito darbas apėmė 47 regioninis ir sanglaudos fondus ir 85 socialinius e, socialinio fondo audito e, organus. Tai yra susijęs su 99 biudžeto procentais. E, tie direktoratai sukurs naują audito strategiją, pasiemdami šią patirtimį, bet taip pat identifikuos e, svarbiausius e, silpnumo, silpnųjų vietų kriterijus aptiktus tose pačiose valstybės narėse ar regionuose. Didesnės rizikos profilis taip pat leis panaudoti daugiau prevencinių priemonių. E, imties dydį audito metu. E, procesas sukeliantis kritinasios finansinės korekcijas dabar apims ir sanglaudos politiką sistemingai, e, laikantis skaidrių objektyvų kriterijų, kurie apibūdinti bus deleguotosiuose akcijose. Tų korekcijų rezultatai bus paskelbti kitos metų ataskaitos atskiroje skiltyje, atskiriame skyriuje. Komisija panalizuos, kaip e, sustiprinti, pagerinti informaciją teikiamą metinėse ataskaitose, veiklos ataskaitose, kad būtų įtraukta svarbi informacija susijusi su rizikos analize ir ta informacija, kuri rodo, kaip panaudojama valstybių narių e, teikiama informacija. Komisija taip pat sutinka, kad atitikties procedūros neturėtų viršyti dviejų metų. Agri generalinis direktoratas nori sutrumpinus kai kurios procedūras ir padarys viską, kas įmanoma, kad pasiektų to tikslo. Kai dėl Portugalijos ir Prancūzijos problemų, kurios išdėstos ir pranešime, pranešimo projekte Žemės ūkio srityje. Veiksmų planas dėl Portugalijos jau pabaigtas ir jo poveikis bus įvertintas, kai kontroliniai duomenys apie 13 metus bus pateikti. Prancūzijos atžvilgių patvirtintas e, veiksmų planas ir Prancūzijos institucijos turi pasidarbuoti, kad e, E, atnaujintų savo nuodmenų plotų identifikavimo sistemą. Na ir aišku, e, Agri direktoratas seks, kokia pasiekta pažanga, siekiant užtikrinti, kad būtų na, sukurta efektyvi sistema. Taip pat įvedus valdymo deklaracijas bus pasiektas didesnis valstybių narių atskaitomumas. Komisija taip pat pasirengus ir toliau propaguoti laisvanoriškas e, deklaracijas, skelbdama, nusakydama šablonus, kuriuos parengs tarpinstitucinė darbo grupė. Ir pagaliau komisija parengė naują rezultatų sistemą, kad pademonstruotų ES veiksmų papildomą vertę piliečiams ir verslui. Čia numatyti konkretus tikslai ir rezultatų rodikliai e, pagal visus ES teisės aktus e, patvirtintus teisės aktų leidėjai naujai, e, naujam programavimo laikotarpiu. Dėl išteklių Tai noriu priminti komisijos veiksmų planą kovoti su sukčiavimo. PVM ir muitų mokesčių srityje komisija patekė pasiūlymą patvirtinti direktyvą dėl kovos su sukčiavimu, apsaugant e, finansinius interesus, e, baudžiamosios teisės priemonėmis. Taryba patvirtino naują greito reagavimo mechanizmą 2013 metais, kuris leis E, kovoti su karuseliniu sukčiavimu e, pasitaikančių valstybės narėse. Dėl rezervacijų susijusių su bendrųjų nacionalinių pajamų duomenimis komisija informuos reguliariai parlamentą. 2013 m. birželio mėnesį komisija taip pat patvirtino komunikatą tarybai ir parlamentui dėl ES strategijos sustiprinti kovą su cigarečių kontrabanda ir veiksmų planas šiuo metu yra įgyvendinamas. Aš suprantu ir sutinku su pranešėjų, kad reikia atidžiai stebėti RAL veiksmus E, geresnis e, prognozavimas dėl pinigų srautų padės nustatyti problemas ir komisija pasirengusi naudoti šią apskaitos priemonę nuosekliau ir daugiau. Ponas ir ponai, šios įvairios priemonės, kurias pristačiau, bus įtrauktos į, į detalų laišką, kurį e, atsiūsime jūsų komitetui per kelias dienas. Šios priemonės rodo, kad komisija yra pasirengusi priimti savo atsakomybę ir pateisinti, kodėl politinio rezervacijų koncepcija šio biudžeto įvykdymo patvirtinimo kontekste yra netinkama. Manau, kad ši diskusija ir tas laškais, kurį jums atsiūsime, prisidės prie vaisingo biudžeto įvykdymo procedūros užbaigimo. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė komisijos nary. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už tai, kad atvykote, e, padarėte šį pareiškimą. Aš norėčiau dabar paklausti, kurie iš kolegų norėtų pasisakyti, kad galėčiau paskirstyti pasisakymui skirtą laiką. Turime 20 minučių, tad po 2 minutės. Keturi norėtų pasisakyti, tad po 3 minutės. Derek Von, prašau. Dėkuoju, panė pirmininkė, dėkuoju komisijos nariui ir pranešėjui už jų pasisakymus jau girdėjome, kad e, klaidų lygis pakilo iki 4,8 procentų. Sutinku su pranešėju, kad e, skaičius per aukštas. Komisaras pateikė priežastis, kodėl e, tas pakitimas įvyko, keitėsi metodologija, tai viena iš priežasčių, taip pat ir tai, kad fiks, neatsižvelgta į fiksuoto dydžio korekcijas. E, taip pat į e, pabaigą programavimo laikotarpio daug daugiau projektų buvo pateikta na, ir žinoma yra problema susijusi su valstybių narių nete, e, nevykusiu veikimu. Aš pritariu tam, ką komisijos narys sakė apie tai, kad reikia labiau sustelti ties probleminėmis valstybėmis narėmis ateityje. E, bet pagrindę norėčiau pašnekėti apie tą politinių išlygų mintį, ją paminėjo ir pranešėjas, į tai sureagavo komisijos narys. Mūsų frakcijai tai kelia problemų. Pirmą kartą tai yra panaudojama. E, eina kalba apie tai, kad biudžeto vykdymo patvirtinimas galėtų būti e, sustabdytas iki metų pabaigos. E, paskui e, buvo pateiktas e, pavyzdys iš panešėjo, kuris tarsi valstybių narių netinkamą elgesį palygina su netinkamu automobilių parkavimu bet e, komisijos narys paminėjo tam tikrus patobulinimus, bet e, nėra numatyta laiko, kad pamatytume, kokiu rezultatu <clears throat> e, bus pasiekta, bus kažkokie teisės aktai priimti, deleguoti ar kitokie, bet e, mes nesugebėsime pamatyti, kokiu tai atneš rezultatų. E, aš manau, kad naujoji komisija turėtų prisimti atsakomybę už naująją programą, o ne už 2012-uosius. E, taigi, kai kalbame po politinės išlygas, mes turėtume kreiptis į valstybės narės, į auditorumus, bet taip pat ir į komisiją konkrečiai. E, įvardindami tas rytis, e, kuriuose norėtume ateityje matyti daugiausia pažangos. <clears throat> Matyti e, silpniausių valstybių narių atveju auditas, kontrolė turėtų būti sustiprinta, turi būti specialus veiksmai, griniai korekcijos mechanizmai, daugiau veiksmų žemės ūkio e, srityje, geresnės atskaitomybės apie strategiją, kuri remtųsi riziką, renkiant auditus ir taip toliau. Čia galėčiau kalbėti e, vėl ir vėl. E, mes esame pasirengę suteikti biudžeto patvirtimą, bet mes norime matyti iš komisijos pusės konkrečių veiksmų. Kompanėriu. Dėkuoju. Visų pirma, turiu pasakyti, jog visiškai pritariu tam, ką sakė kolega Von. Tačiau norėčiau pirmininko paprašyti štai, ko mes turėtume gauti teisės tarnybos nuomonę dėl tų išlygų apriepties. Aš e, norėčiau, kad uh, kad šitos dalykus mes išspręstume prieš pateikdami e, patvirtinimą. Bet kuriuo atveju turėtume užtikrinti, kad mūsų sprendimas turi teisinę tikrą vertę, nes e, užkulisiu sakome, kad, kad jis neturi jokios teisinės vertės. Pone Piper, E, noriu Jums pasakyti štai, ką mes anksčiau sakėme, kad yra išlygų ir kad yra sustabdytas pro, kai kurių programų įgyvendinimas. Ir aš matau, kad Vokietija čia yra neįminima. Tiksliau, yra kalbama apie Vokietiją, bet tai nesispindi ataskaitoje. E, pranešime. Čia minimas Italija, Ispanija, Jungtinė karalystė, kalbama apie e, mokėjimo nutraukimus. Tačiau e, ne visos valstybės čia yra minimos. Ispanijos piliečiams jau nusibodo tokia dvigubi standartai ir ponia Piperi, išspręskit šitas problemas. Toliau e, pajamos, pavajamas, atotrukis tarp E, Vokietijos ir Ispanijos. Tas atotrukis, tas skirtumas yra 10 milijardų, vien tik PVM srityje. Nesakykite ne, jog e, turite įrašyti šitos dalykus. Aš pasitikrinau tos skaičius, jūs sakėte, jog jūs atsižvelgsite į tai ir pripažinsite, bet galų galę taip nepadarėte. Ir tekste to nėra. Ten yra minimos e, Belgija, Jungtinė karalystė, net Suomija. Tačiau Vokietija neminima. 2012 metais Vokietijos kai kurios programos taip pat buvo sustabdytos, tad turite tai atspindėti, nes mūsų rinkėjams nepatinka tokie dvigubi standartai. Ir nenormalu, kad pranešėjas vokietis pamiršta paminėti Vokietijos atsakomybę pranešime. Ir jums, pane, šiame tą noriu pasakyti štai ką. Jūs sakėte, kad būsite arbitras. Komisija Čia nearbitruoja nieko. Komisija yra trenerė. Ir žaidėjai žaidžia, kai kurie iš jų prastai žaidžia. Ir žaidėjams svarbu turėti gerą trenerį. Jam daug svarbiau negu treneris yra daug svarbesnis negu arbitras, negu teisėjas. Labai lengva sakyti, kad valstybėse narise iškyla problemų, tačiau komisija turi gerai atlikti savo darbą ir tuomet galbūt ir valstybinio lygmenių viskas bus geriau. Дякую. Колега Панайотова. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин комисар. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, ponės ir ponai. Norėčiau visų pirma pas, padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Deja, jau treti metai iš eilės Bendra žemės ūkio politika ir sanglaudos politika yra tos rytis, kur yra ir toliau daug klaidų. Ir ypač daug jų yra viešų pirkimų srityje. Todėl aš e, labai džiaugiuosi, kad e, komisija pasiūlė griežtesnės sankcijas toms valstybėms, kurios daro daug klaidų. Aš noriu paklausti komisijos nario Šemėtos Štaiko, ar jūs manote, kad e, tos naujos sankcijos ir taisyklės, kurios taikomas naujoms sankcijoms, duoda teigiamų rezultatų? Ar jos labiau disciplinuoja valstybės ir ar valstybės tuomet imasi tam tikrų priemonių, kad būtų mažiau klaidų? Ir antras klausimas, ką Jūs galvojate apie pasiūlymus dėl pasiūlymus dėl uh, specifinių ataskaitų toms valstybėms, kurios daugiausiai klaidų padaro. Ir dar vienas e, dalykas. 2010 dalis. E, čia reikėtų kai ką pakoreguoti. Thank you, Chair. Uh, as far as... Ponas Mulderis, dėkoju pirmininkė mm, liberalų frakcija dar turi apsispręsti dėl savo pozicijos, e, apie ją daug kalbame. E, pagrindinė problema tai, kad 19 metų komisija e, negauna Europos audito rūmų teigiamos sąskaitų įvertinimo deklaracijos. Mes savo ruoštų visada suteikėme komisijai biudžeto vykdymo patvirtinimą, parodome pasitikėjimą, bet e, kaip dabar e, Europos visuomeniai paaiškinti, kad e, mes vis nurijame tas nuoskaudas ir trūkumus o situacija negerėja. Visos tos kalbas apie geltonasias korteles ir taip toliau, e, tai visos <clears throat> jos yra tik tai kalbas pagal sutartį. E, vienintelė geltonoji kortelė, kurią parlamentas gali parodyti, yra ta kortelė, kuri rodoma komisijai. Aš visiškai sutinku, kad e, problema visų pirma egzistuoja valstybėse narėse. Ir uh, Būtent tame kontekste pranešėjas e, ir pasiūlė tą išlygų, išlygų idėją. E, e, suprantu, komisijos nepritarimą, tai reikštų, kad 70 procentų biudžeto nebūtų suteikiamas įvykdymo patvirtinimas, bet gal komisija galėtų paaiškinti, kodėl ji turi tokią nuomonę kodėl e, komisija galvoja, kad jeigu ji pati gali išlygomis naudotis, to negali daryti parlamentas. Tad e, norėtume komisijos nuomonės, e, koks jos pagrindas prieštarauti išlygoms. Yeah, thank you very much uh, for this. Dėkoju už kolegų pasisakymus. Ačiū, kad laikėtės skirto pasisakymams laiko. Norėčiau steigti žodį komisijos nariui trumpam atsakymui. Na, pradedant nuo paskutinio Jan Mulder klausimo <clears throat> savai mes suprantame, esame pasirengę raštu pateikti mūsų argumentus. Aš paminėjau laišką, kurį mes parlamentui e, parengsime ir tame, tuo, tuo formatu galbūt galėsime paaiškinti, kodėl tos politinės, ne, ta, e, politinės išlygos nėra tinkamas instrumentas, tinkama priemonė. Mes taip pat suprantame, kad e, tos išlygos, kurias daro generaliniai direktoratai, Komisijoje yra tam tikri instrumentai, e, kuriais naudojasi komisija siekdama patobulimų tam tikroje konkrečioje srityje, atsižvelgiant į kontrolės daugiametį e, daugiametę e, prigimtį. E, E, kalbant apie bendrąją situaciją, aš norėčiau, kad jūs dar kartą pažvelgtumėte į skaičius ir jeigu palyginsite e, vidurkis nuo 2009 iki 2012 metų, tai kai kalbama apie klaidas, e, tai išeina 3,925 tūkstantosios. Tuo tarpu šiais metais komisijos uh, E, finansinės korekcijos ir susigražinimai sudaro 2 procentus viso biudžeto. Ar nemanote, kad tai rodo komisijos e, efektyvų veikimą e, apsaugant ES biudžetą? Aš, aš norėčiau, kad jūs tai, į tai atsižvelgtumėte, įvertinate, ką veikia komisija ir komisija Ypatingai, kad atsižvelgtumėte į pastaruosius metus, kur korekcijų ir susigražinimų apimtis e, ženkliai išaugo. E, o tie argumentai, kad reikia atsižvelgti į 2000-2006 metus, e, visiškai neatspindi 2012 situacijos. Valstybės sekretorė minėjo, kad kontrolės e, daugiametės e, sistemos galimybės e, jos pajėgumai išaugo ir būtent todėl 2012 metais buvo ir aptikta tiek daug klaidų, kurios buvo, įgyven... kurios buvo atsiradusias 2000-2006 metais. Tai būtent todėl e, audito rūmai e, savo ataskaitas e, remia kasmet vienų metų operacijomis ir neatsižvelgia į daugiametę kontrolės ir korekcijų sistemą. E, pone Ajala Sender kalbėjo apie tai, kad komisija turėtų būti treneriu valstybėms narėms. Stengiamės tai daryti, mes stengiamės e, suteikti mokymosi galimybės, galimybės keistis pažangiausią praktiką. E, ankstesnėje sesijoje taip pat buvo minėta mokymų svarbą mes investuojame labai daug į valstybių narių mokymus ir e, jeigu norėtumėte, galėčiau paprašyti savo tarnybų parengti tokių mokymo veiklų apžvalgą. Ir e, todėl dabar, e, kadangi atsiranda naujas taisyklės, atsiranda ir naujas poreikis dar labiau investuoti į apmokymus ir mes e, Esame suinteresuoti, kad tie, kurie atsakingi už tų taisyklių gyvenimą valstybėse narėse, būtų gerai parengti ir tokiu būdu tinkamai įgyvendintų naujasias taisyklės. Dabar e, grįžtant prie konkrečių problemų, kurias kėlė pranešėjas dėl auditų intensifikavimo, audituojant e, paramos gavėjus vadinamuose problemiškose valstybėse narėse. Galiu Jums pasakyti, kad audito strategija, kurią dabar rengia mūsų tarnybos, remsis rizika, rizikos įvertinimu. Tai reiškia, kad tos valstybės narės, kuriuose a, matomas praščiausias a, veikimas, a, taps intensyvesnės audito veiklos subjektais Ir žinoma, tie auditai privalės būti atliekami paramos gavėjų lygmenių, ta praktika jau egzistuoja, bet mes norime ją toliau plėsti. Dėl projektų keitimo, pakeitimo, apie kurį jūs kalbėjote, jūs puikiai žinote, kad e, naujasis reglamentas neleidžia e, keisti projektų atgalinę tvarką. Tai yra vienas iš reglamento privalumų bet e, tuo pat metu tas reglamentas, kuris neseniai priimtas, numato galimybę pakeisti blogus projektus naujais projektais, jeigu valstybės narės pačios aptiko klaidų arba jeigu valstybė narė e, sutiko su komisijos kontrolės veiksmais. E, tokia yra taisyklė. Jūs, jūsų regionų plėtros komitetas taip pat balsavo už tokią nuostatą, tad man dabar labai sunku suprasti, kaip mes galime pakeisti tą taisyklę, kuri buvo e, priimta prieš porą savaičių ar porą mėnesių. Tas pats pasakytina apie nuobaudas žemės ūkėje. Mielai taikytume ten sankcijas, bet e, sutikime e, su šiuo parlamentu, sutarkime draugė su kitu įstatymų leidėju, kad e, tokia taisyklė būtent ir egzistuotų mes turėtume tada ją tinkamai įgyvendinti ir kai kuriuose vietose savo pranešimo jūs ginčijate teisėkūros institucijų sprendimus. Man labai sunku suprasti tokį požiūrį. Bet kaip aš jau ir sakiau savo įžanginėme žodyje, ribose tų taisyklių, ribose tų teisės aktų ar senų, ar naujųjų, kurie dar bus priimti, mes esame pasirengę e, taikyti tuos teisės aktus kiek įmanoma griežčiau. Bet mes negalime netaikyti tų nuostatų. Tai turėtų būti visiškai aišku. Man regis iš tų veiksmų, kurias aš paminėjau savo pirminėme pasisakymė, jūs matote, kad esame pasirengę visiškai pilnai bendradarbiauti su jūsų komitetu, kad galėtume prisidėti prie ES lėšų valdymo tobulinimo ir aš kviečiu šį komitetą ir parlamentą apskritai pergalvoti savo poziciją dėl politinių išlygų. Tai mums yra neprimtina. Dėkuoju dabar dvi minutės pabaigai pranešėjui Markus Piperiui. Labai ačiū, pirmininkė. Visų pirma, poniai Sender, komentaras jums. Vordo programoje yra paieškos galimybę, įveskite žodį Vokietija ir pamatysite, kur ji minima dokumente, rasite kokius penkis kartus. Dėl pakeitimų, jeigu teiksite pakeitimus dėl Vokietijos, aš pritarsiu jiems visiems. Galiu pasakyti tai jau dabar. Jeigu manote, kad aš nepakankamai dėmesio skiriu savo paties šaliai, gerai, aš atsižvelgsiu tai. Tačiau iš tikrųjų paieškojus rasite ir Vokietija tas, pranešime visos šalis minimos pranešime. Paminima tikrai kiekviena. Taigi pranešimas tikrai nėra šališkas. Mm, dabar dėl kolegų reakcijų. Apskritai yra e, liberalinė, liberali pozicija, yra mano frakcija, Girdėjome šiek tiek kritikos iš socialistų ir demokratų. E, jeigu teisingai supratau, ponia Vona, ne tiek dėl turinio, o dėl tų išlygų poveikio. Kaip suprantu, dėl likusių dalykų socialistai ir demokratai yra mūsų pozic... pus, pusėje. Na, o jeigu dėl išlygų, tai aš galiu tiksliau išdėstyti, ką aš turiu galvoje, sakydamas išlygos. Ir su komisijos nariu iš tikrųjų dėl to sutinku. Galbūt kai ką netinkame galima suprasti, tačiau jeigu paskaitysite atidžiai pranešimą, kad mes norime remti komisiją, norime suteikti jums daugiau galių valstybių narių atžvilgių. Ir tai nekarta sakome tekste. Žinome, kas čia yra blogiukai šiame žaidime. Man atrodo, kad turime labai mažai laiko iki termino pakeitimams, todėl raginu kolegas, jeigu norite ką nors padaryti, imkitės darbo greitai dėl regionų plėtros komiteto. Tai jūs sakėte, kad aš tenai balsavau skirtingai nuo kolegų. Aš atsižvelgiu jūsų kritiką, tačiau noriu priminti, kad tai yra visiškai kitas rytis čia mes žvelgiame į viską iš biudžeto kontrolės pusės, o ne iš tų e, pusės, kurie gauna paramą, gauna finansavimą. Taigi, ačiū. Ačiū, sako pirmininkas, dėkoju pranešėjui, dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijoje. Noriu padėkoti direktoriui vėl iš audito rūmų. Keletą atsakymų gausime raštu. Dėkoju komisijos nariui šiemetai, dėkoju už pažadą pateikti informaciją raštu taip pat. Baigėme posėdį ir susitiksime kitą kartą.